posėdžio, kuris buvo nutrauktas e, spalio 27 dieną, dabar yra tęsinimas. Protokolai, kurie buvo e, parengti 27 spalio, yra jums išdalinti. Ar turite kas nors pastabų?